protokolai yra išplatinti. Tai yra balandžio 27 dienos protokolas išplatintas. Ar turite pastabų? Jei ne, tai tuomet laikykime jį patvirtintų keletas pastabų iš mano pusės. Šiandiena Europos diena. Na ir šiandien ryte lankiausi Florencijoje. Kaip žinote, ten yra įsteigęs žino, žymus Europos universitetas ir įvyko uh, E, Europos e, skirtas festivalis bei konferencija. Susitikau su Europos universiteto studentais ir šiandien yra pažymima Šumano deklaracijos um, diena. Tai buvo Europos bendrijos steigimo diena. Taigi Robertas Šumanas, didysis europietis, žinojo, kad krizis yra skirtas tam, kad jas įveiktume ir e, tokiu būdu yra padedami pagrindai ateičiai. Taigi šiandieną, gegužės 9, pažymime Europos dieną ir optimistiškai žvelgime į ateitį. Antras dalykas. Europos Sąjunga nuo šio mėnesio trečiosios dienos tapo tarptinės bendruomenės nare ir e, tikriausiai nariai norės pasisakyti dėl šio fakto. Taip pat tikriausiai norės pasakyti ir dėl pasikeisusio sąjungos statuso. Tai yra bendras tarybos, komisijos ir parlamento pasiektas tikslas. Ir mūsų balsai turėtų būti vieningi ir iškesti uh, kartu. Tai yra svarbu, kai galvojame apie mūsų bendrus veiksmus, nes veikti iš vien yra būtina. Beje, Šiaurės Afrikoje vėl kyla įtampa, Barane, Sirijoje taip pat kyla daug įtampos. Trečias dalykas. E, e, gegužės 17 dieną bus pažymėta kovos su ksenofobija ir diskriminacija diena. Deja, vis dar pasitaiko e, homofobijos ir kitokių diskriminacijos apraiškų ir kovas su bet, kokio, bet kokios formos diskriminacija laikome labai svarbia, visą tai yra įtvirtinta ir pagrindinių teisų hartijoje. Ketvirtas dalykas Europos parlamentas e, pareikš savo poziciją dėl įvykių gazos ruožė ir ES jie visuomet buvo prieš mirties bausmę ir jos vykdymą. Ir turi būti rastas taikus sprendimas konfliktams. Dabar dėl darbo atvarkės. Liūdžiai magistri turi du, pati, yra pateikęs du prašymus liečiančius jo nelieči, kaip parlamentaro neliečiamybę ir privilegijų išsaugimą.